Uh, Aš dar irgi pats tarsiu keletą žodžių. Ponios ir ponai, sveikinu susirinkusi mūsų bendrą komitetą, bendrą posėdį su DEVE komitetu, sveikinu Linda McEvin. Mes dabar kalbėsime apie pranešimą susijusi su pabėgėliais, migrantais jų judėjimu. Kolegos Valenciano ir Garcia Konsegra parengė kartu. Taigi, didžioji Ispanų koalicija parengė šį pranešimą. Ir aš tikrai tikiuosi, kad išgirsime naujos informacijos kova su e, tomis priežastimis, dėl kurių ir bėga pabėgėliai iš Afrikos, iš Sirijos, yra susijęs užsienio reikalų politika. Užsienio reikalų politika susijusi su migrantų pabėgėlių uh, problema ir per užsienio politiką protingais kanalais kai kurias problemas, migrantų problemas tikrai galima spręsti. Komisija jau yra pateikusi per savo pirmininką Jean-Claude Juncker tam tikrų pasiūlymų, kaip pagerinti saugumą ES. O dabar aš perduoti žodį Lindai, kuri toliau ir pirmininkaus šioms diskusijoms. Dėkui, kolegos, jau šiek tiek vėluojame. E, pereitą posėdį teko šią diskusiją šiek tiek nu, sutrumpinti, nes sprendėme Sakralo premijos problemas. Na, o dabar e, galime jau susitelkti ties pranešimu. Turime apie 500 pakeitimų. E, paskui galėsime išklausyti kolegų nuomonės. E, Pranešėjai Valenciano ir Dies Demera dalyvauja, galės pasakyti pirmiausia, pane Valenciano. Taip, keletą, keletą sakinių, ponė pirmininkė. Visų pirma, pirmininkui Brokui noriu pasakyti, kad e, e, Svarbiausia koalicija, kurios mums reikia, tai koalicija čia, Europos parlamente. Ne komisijos, išorės teismų tarnybos sprendimai labai dažnai neatsižvelgia į parlamento nuomonę. Tad ko gero šis pranešimas padės parlamentui atgauti savo vaidmenį. E, stebint, kontroliuojant ir įtakojant ES išorės politiką, tame tarpe ir pabėgėlių ir prieglopščio politiką. Taigi šioje diskusijoje turime kalbėti e, aiškiu balsu, e, nes būtent e, parlamentas turi ginti Europos vertybės, solidarumą E, kol kas apie tai daugiau kalbama, negu kad darome. E, Pone Valencian e, pirmininkė paminėjo, kad pranešimas susilaukė 500 pakeitimų, tai rodo kolegų susidomėjimą. Kaip bendra pranešėjai, mes sutarėme dėl 30 bendrų pakeitimų, rengiu išdėvę komiteto pusės dar vieną pranešimų E, paketą e, draugė su šešėliniu pranešėju Enrique Guerrero. E, mes norime mm, išryškinti, išgryninti tą žinę, kurią mm, ketina pasiūsti parlamentas. Kol kas gana mm, brutalus požiūris, kalbant apie migraciją, dominuoja gražinimas, readmisija, saugumas ir taip toliau akcentuojami tuo tarpu, kai solidarumas, e, užuojauta ir visi kiti dalykai nueina į antrąjį planą. E, o mes turime neužmiršti savo žmogaus teisų politikos. Kaip komisija mes neturėtume vien tik galvoti apie tai, kaip saugoti sienas, e, jas kontroliuoti ir stabdyti migrantus ir pabėgėlius kad jie nepatektų į Europą. Mes turime šiek tiek nutolti nuo tokio komisijos požiūrio. Dar vienas dalykas, e, dėl kurio reikia pasiskūsti, e, Europos parlamentas e, visiškai nušalintas nuo ES politikos formavimo, kai sprendžiama dėl ES veiksmų draugės su trečiosiamis šalimis. Mes nežinome, kiek toli užgriebę, e, ką numato sudaromi partnerystės susitarimai, e, kad jie e, nesusitelktų vien tik tai į migrantų gražinimą ar readmisiją, net ir tų žmonių, kurie gali pasilikti ES. Taigi mums reikia dirbti drauge, kad susitartume dėl tokių partnerystės susitarimų vaidmens. E, tik tai dėje mes labai mažai žinome apie tokius partnerystės susitarimus ir todėl labai svarbu iš pat pradžių pasakyti, kad parlamentas kaip toks siunčia labai aiškę žinę. Apie tai, kad reikia iš naujo pripažinti, atnaujinti tas europinės vertybės. Ir antra, kad reikia neužmiršti Europos parlamento vaidmens, kad e, Aš manau, kad e, tokia turėtų būti pagrindinė mūsų šios dienos diskusijų tema. Panas Dijas Damera. E, dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū komiteto pirmininkui taip pat. Norėčiau pasakyti keletą e, žodžių apie naują požiūrį šiame pranešime. Mes aiškiname e, mūsų pagrindinę pranešimo mintį. E, pereitą kartą diskutuojant nespėjome visko pasakyti dėl Sakrovo premijos diskusijų. Reikia pasakyti, kad pranešimas e, tuo pat metu ir ambicingas, ir, ir kuklus, nes kuklus ta prasme, kad mes e, visiškai atviri kolegų pasiūlymams ir nuomonėms. Kalbant apie Europos parlamento vaidmenį, tai 19 dalyje mes apie tai kalbame, darome į tai nuorodą. Europos parlamentas e, nori akcentuoti kokybinę ir kiekybinę masinių žmonių judėjimo svarbą. Kalbama apskritai apie judumo reiškinį ir e, kalbama apie tai, e, kad e, valdant šį procesą būtina ginti žmogaus teisės. Tai yra ir taip pat žmogaus teisė šerdinė mintis. Taigi reikia analizuoti tą masinį žmonių judėjimą ir gilintis į pagrindės priežastis to reiškinio e, ir pažiūrėti, kokį vaidmenį čia galėtų vaidinti ES ir apskritai pasaulio bendruomenė. Taigi, pirmiausia, reikia pradėti galvoti apie saugumą ir apie tam tikrą tvarką. Kitaip sakant, kalbėti apie tinkamą migracijos valdymą. Čia e, reikia pasižiūrėti visų pirma į finansavimą, reikia pažiūrėti, ar pakanka jo, kad pinigai nueitų ten, kur jų labiausiai reikia. E, kalbant apie pakeitimus, e, aš per pastarąsias kelias dienas bandžiau sugrupuoti uh, E, tuos pakeitimus e, ir e, matau, kad 90 yra iš EPP frakcijos, 96 iš socialdemokratų, 60 iš ALDE frakcijos ir taip toliau. Ir kokios temos dominuoja ten. Na, dominuoja tos temos, kurios atsispindi ir pranešime, o pakeitimai tik tai stengiasi kažką akcentuoti arba pasakyti kažką papildomai. E, mes bandysime atsižvelgti į tuos pakeitimus rengdami kompromisinius pasiūlymus ir aš paminėsiu kai kurias dalykus. E, e, geresnė moterų apsauga, suaugusių nelydimų vaikų situacija būtinybė atsižvelgti į tarptautinę humanitarnę teisę. Turime išanalizuoti visų pirma e, tas giliasias e, judumo priežastis. Čia reikia koordinuotų sprendimų, e, būtina iš valstybių narių laukti didesnio solidarumo Aišku, reiks siekti daugiau teisinio iškumo, kalbant apie atskiras migrantų kategorijas. Žinome skirtumą tarp migranto ir pabėgėlio, čia nėra jokių abejonių. E, turime kovoti su žmonių e, prekyba, e, eksploatavimu, turime užtikrinti tiems žmonėms saugų E, atvykimą. Na ir žinoma, turime apsvarstyti ir Turkijos deklaracijas teigiamas ir neigiamas pusės vadinu tai deklaracija, nes nerandame geresnio, e, geresnio termino. Turime taip pat pakeisti ir bendrąjį e, požiūrį, žmonių požiūrį į migracijos rautus, keisti naratyvą. E, šioje srityje. Turime kalbėti taip pat apie kalė pabėgėlių stovyklos e, uždarimą, Dublino reglamento keitimą, konfliktų sprendimą po, po, po konfliktinių situacijų valdymą, humanitarnių koridorių reikalas ir taip toliau. Ketiname elgtis ambicingai, dirbdami su tekstu, kad galutinis e, pranešimo tekstas susilauktų parlamento, parlamento mm, daugumos palaikymų. Mm, aš paminėsiu, kas nori pasisakyti. Yeah, they're already. I'm going to read the people I have, and then I'll tell you who, who I have. Taigi sąrašė jau yra. Um, Valtmans, Vairinen, Hautala, Corau, and Epitideus. They're the names I have already. Is, Tokios pavardės jau mano sąraše yra. Jeigu būtų dar norinčių kalbėti, atrodo du dar. Taigi trys iš viso dar papildomai. Taigi kolegos pusantros minutės. E, dešimt norinčių kalbėti, e, yra Europos komisijos atstovai, pereitą kartą jie negalėjo pasisakyti, nes mūsų posėdis užtruko. Taigi dabar jau visi sąraše, kas nori kalbėti. Hey, uh, Madam Gabriel, you... Pane Gabriel, jūs pirmoji. Yeah. Merci, Madame la Présidente. Oh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti ir padėkoti abiems bendra pranešėjams už parengtą pranešimo projektą. Tai yra pirminis tekstas, kuris yra puikus pagrindas rengiant labai svarbų pranešimą. Man atrodo, kad pranešime yra labai iškių ir tikslių elementų ir aš norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, antrasis punktas, kur siūloma keisti paradigmą ir užtikrinti migracijos, parengti migracijos strategiją. Taip pat Norėčiau pritarti tam, kad pranešime reikia pabrėžti ES pajėgumus ir įsipareigojimus konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje. Trečias dalykas, kuris yra svarbus, aš pritariu tam, kad reikia akcentuoti Europos parlamento vaidmenį. Ir čia du svarbus dalykai. Pirmiausia, reguliariai Europos parlamentas turi gauti informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinamas valetos veiksmų planas. Ir antras dalykas, išvados, kalbant apie naują partnerystę, pagrindų partnerystę. Taip pat labai svarbu kalbėti yra finansinės priemonės ir gauti informacijos apie tai, nes svarbu, kad Europos parlamentas galėtų suvaidinti tinkamą vaidmenį. Tai yra trys elementai, kurie yra įtraukti į pranešimą, bet aš norėčiau dar pabrėžti kitus tris elementus, kurie irgi yra svarbus. Pirmiausia, aš manau, kad pranešime taip pat reikia kalbėti apie trečią šalis, trečių šalių institucijas, kurios nebendradarbiauja su ES. Yra redmisijos sutarčių, kurios neveikia, taigi labai svarbu šiandieną nusiųsti aiškę žinę toms šalims. Antras dalykas, kaip teigiama pranešime, išorės investicijų planas, jo visi laukiame ir tikimės, kad bus užtikrinta gera valdysena tam, kad privačios investicijos duotų vaisių uh, kilmės ir tranzito šalių piliečių labui. Ir trečias dalykas, turiu šiek tiek abejonių dėl pabėgėlių apibrėžimo, įtraukiant ir um, dėl klimato kaitos ar skurdo perkeliamus asmenis ar migruojančius asmenis. Aš manau, kad e, turime kalbėti apie tai, kad žmonės turi turėti galimybę grįžti į savo šalis dėl ekstremalaus skurdo. Aš manau, kad e, kažin ar galime čia mes pateikti aiškę apibriežtį. Ir norėčiau dar pabrėžti, kad yra labai svarbu imtis visų pastangų tam, kad išsaugotumėme racionalų tekstą, kuris nusiųstų aiškę žinę ir išliktų racionalus. Dėkoju. Ačiū. E, pirmiausia, pasisakys tie, kurie neturėjo galimybę anksčiau pasisakyti. Ir pirmoji bus Ana Gomeš. Norėčiau pabrėžti, kad mano manimų apmaudu, jog pranešimas nėra rengiamas kartu su Libe. Komitetu tai yra tas komitetas, kuris sprendžia migracijos klausimus, prieglopšio sistemos klausimus ES ir mes, mes rizikuojame čia atitrūkti nuo realybės. Puiku yra kalbėti apie šeimos narių sujungimą ir panašiai, bet jeigu uh, žinai, kad tai neveikia, tai tada mūsų vyriausybės tiesiog na, nesilaiko to, kas nesižvelgia tai, kas vyksta ir tada tas pranešimas, nepaisant tų puikių kolegų pastangų, to pranešimo reikšmė bus visiškai nesvarbi ir neatspindės realybės, jau nekalbant apie perkelimo sistemą, dėl kurios nusprendė taryba. Ir aš manau, kad pagrindinis šio klausimas yra atviri, saugus ir legalūs keliai. Ir to iš tikrųjų nėra. Pabėgėlis, ar jis būtų migrantas, jis tik nelegaliai gali patekti į Europą, nes nėra saugių teisėtų kelių, nes mes jų ne, netveriame. Nepaisant to, ne, nesižiūrint tai, ką daro kitos šalis, tą daro kitos šalis. Ir mėlynosios kortelės, pavyzdžiui, jos kaip ir egzistuoja, bet jos neveikia ir Libė komitete mes rengėme apie tai pranešimą. Tai mano klausimas pranešėjams štai koks. Ar mes galėtumėme nuosekliai siekti rezultatų, kai matome, kad komisija išrais veiksmų tarnyba tik tai dvišalių pagrindų veda dėrybas ir visiškai ignoruoja parlamentą? dėl to migracijos dokumentų paketo, visiškai ignoruoja parlamentą. Tai ar tikrai jūs manote, kad ta valstybė, kuri yra svarbi partnerė kontroliuojant ir sprendžiant priežastis, kuri įvaldoma to elito, kuris imasi represinių priemonių, aš kalbu čia apie Etiopiją, bet tai nėra vienintelis pavyzdys, ar mes ieškosime bendro kelio, pavyzdžiui, su Afganistanu. Uh, lyg kalbėtumėme apie saugę šalį, kur tikrai manoma būtų pasirašyti su redmisijos sutartį. Mes visiškai ignoruojame tą faktą, kad dauguma nelydimų nepilnamečių ir yra iš Afganistano Europoje. Ne, dėl tos situacijos, ypatingai jeigu jie yra iš azarių mažumų, tai, mažumos. Taigi, ar tai yra prasminga tą daryti, kaip sakė Antonijo Guaterės, vieninteliai, kurie tvarkosi su krize, yra priekeiviai žmonėmis, nes jie naudojasi mūsų nesugebėjimu išspręsti e, problemos e, priežasčių. Stabdau jūs, nes vėluojame. Dabar ponas Jurek pasisakys. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad šiame pranešime reikėtų kalbėti ir apie politinę atsakomybę už migrantų krizę. Mes turime tai paminėti, turime paminėti politinę atsakomybę. Migrantų krizė reiškia didžiulę žmogiškąją tragediją. kai pabėgėliai vyksta į Europą, vis dažniau jos ištinka nelaimės ir kelionės metu. Dėl migrantų krizės paštrėjo situacija kai kuriuose valstybėse narėse. Nemažai vyriausybių patiria problemų. Ir aš manau, kad tikrai būtina kovoti su nelegaliu žmonių gabenimu į ES. Prieš pusantrų metų e, taryba jau buvo priemusi sprendimą dėl šios migrantų krizės. Dar anomet taryba kalbėjo apie tai, jog būtina e, kovoti su nelegaliu asmenų gabenimu į ES. Valstybės narės turėtų suteikti įgaliojimų ir jungtiniams tautoms tam, kad jos galėtų suvaldyti migrantų krizę. Siūloma įvesti bendrą e, migracijos e, politiką ES, bet tai sukeltų tikrai labai daug problemų. Jau po Brexit referendumo mus ištiko krizė. Dar viena pastaba, kai kalbama apie šeimų susivienimą, tai reikia nepamiršti ir to, kad kalbama apie tas šalis, kur civilinė teisė leidžia poligamiją. Taigi į ES e, vyksta ir e, asmenys iš tų šalių, kur civilinė teisė visai e, kitokia. Voorzitter, collega's, ik denk dat uh, wat we hier vandaag bespreken. Dėkoju, kolegos. Čia kalbame apie, mano manimu, vieną didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria Europa. Aš manau, visi tam pritarė. Sutinku su ponia Gomeš, kuris sako, kad tą pranešimą turėjo renkti turėjome renkti kartu su Libe komitetu. Jeigu pažiūrėtumėme į diskusijas Libe komitete ir čia, tai jeigu reiktų renkti pranešimą su Libe, tada pranešimas būtų kur kas griežtesnis ir stipresnis. Bet pradžia nebloga, aptariami svarbus klausimai, bet mes Alde frakcijoje norėtumėme, kad būtų sukonkretintas tekstas. Mes esame parengę neblogą planą, kaip būtų galima susitvarkyti su migracijos krize, esame pasiūlę pakeitimų, kaip uh, patikslinti, sukonkretinti tą pranešimą. Ir vienas dalykų, kuris, mano manim, yra labai svarbus, yra tas, kad reikia daugiau kalbėti apie nelidimus nepilnamečius, apie tai, kaip juos priimame, kai jie atvyksta į Europą ir kokia čia būtų geriausia praktika. Dešimt tūkstančių nelydimų nepilnamečių yra dingę Europoje ir aš manau, kad turėtumėme spręsti tą problemą ir šiame pranešime, ką darysime, kad juos surastumėme, kaip juos ištrauksime iš blogų keislų turinčių žmonių rankų. Kitas dalykas, ir tam tikslai siūliau pakeitimus, tai yra tos kalė džiunglės ir žiniasklaidoje buvo daug apie tai kalbama, pastaruoju metu nuolatos ir aš pati ten lankiausi ir stovykla yra dabar išvaloma ir visi tie žmonės yra paskirstyti per Prancūzijos teritoriją, bet matome naujas stovyklas, kurios kūrėsi, taigi turime pažvelgti realybėje akis, ką darysime su tais migrantais, kurie vis tiek nori patekti į Angliją, ką darysime su vaikais ir mes galė, ko mes galėtumėme tikėtis iš to Europos požiūrio į tuos vaikus, kurie dabar mūsų Europos teritorijoje. Galiu pasakyti, kad tai, ką mačiau kalė, yra neįsivaizduojama tai tikrai gėda Europai ir aš tikiuosi, kad niekuomet daugiau to nepamatysime niekur. Ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, būtent, kad reikia kokių tai teisinių priemonių migracijos problemai spręsti ir aš tikiuosi, kad vėliau galėsime daugiau apie tai pakalbėti, nes tai yra labai svarbu, mums reikia skirti tam pakankamai laiko, kad pranešimas gautųsi geras. Ačiū kolegos prašau kalbėti nelgiau nei jums numatyta, ponia Hautala. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad pirmiausia, mums reikia siekti žmogaus teisėmis pagrįstos migracijos politikos ir aš norėčiau tai pabrėžti kartu su kitais šešėliniais pranešėjais, ponia Lochbiller ir kitais. Labai svarbu viską įvertinti iš laiko perspektyvos. Dabar pabėgėlių dalis ES 0,2 procento. Jordanijoje, Libane 25 procentai gyventojų yra pabėgėlių. Ar mes gyvename krizėje, ar esame organizuotos valstybės ir visuomenės? Aš manau, kad problema, priešingai sako ponas Jurekas, yra tai, kad trūksta bendros atsakomybės ir bendros pabėgėlių politikos. Ir taip pat turime pasirūpinti, kad ES vystomo bendradarbiavimo priemonės nepriklausytų nuo trečiųjų šalių bendradarbiavimo, pasirašant redmisijos sutartis, pabėgėlių sugražinimo, sienų valdymo klausimais. Aš bijau, kad vystomas bendradarbiavimo priemonės šiuo metu yra nukreiptos į labai represinės priemonės. Ir tai sukelia dar daugiau problemų ir dar daugiau priežasčių dėl kurių ir vyksta ta migracija. Ir galiausiai manau, kad reikia griežtos parlamento kontrolės. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Dijas Demera tai akcentavo, taip pat ir kiti kolegos tai pabrėžė, nes dabar, jeigu parlamentas nepris, nedalyvaus priimant sprendimus, tai neliks demokratinės priežiūros bendradarbiavimo ir migracijos valdymo srityje. Matysime daugiau neformalių tokių sandorių, tokių kaip bendras sustarimas tarp ES ir Afganistano bei ES Turkijos sandorio. Tai neturėtų būti tas struktūrinis modelis bendradarbiavant su trečiosiamis šalėmis migrantų valdymo srityje ir Europos parlamentas turėtų suvaidinti kur kas didesnį vaidmenį prižiūrint tokius susitarimus ir parlamento priežiūra šioje srityje neturėtų būti vengiama. Dėkoju, kolegos, norėčiau pabrėžti, kad Libė komitetas buvo pakviestas parengti pranešimą pagal 55 straipsnį, bet jie atsisakė, bet savo nuomonę mūsų pranešimu jie pasiūlys. Ponas Korao, Ignacijų. Grazie, prezidente. E Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegė, kuri sakė, kad štai ES atliko 1,2 procento e, pabėgėlių nuo viso gyventojo skaičiaus. Štai Libane tas skaičius yra šymiai didesnis, na, o mums atrodo, kad jau pas mus tikra katastrofa. Taip, iš tikrųjų veiksmus mes turėtumėm koordinuoti ir su Libė komitetu. Mes, kaip ES, turėtumėm pateikti kiek įmanoma vieningesnį atsakymą. Matome dabar, kad dažnai valstybės narės vadovaujasi um, egoistiniais interesais. Tema tikrai labai sudėtinga. Mes esame pateikę pakeitimų, paminėsiu dabar tik keletą aspektų. Visų pirma, e, konstatuojame, kad trūksta politinės valios struktūriniams problemams spręsti, dėl kurių ir būtent formuojasi migrantų srautai. Taigi reikėtų spręsti priežastis, dėl ko atsiranda migrantų srautai. Čia būtų galima gyvendinti projektus vietos lygmenių, bet tie projektai vaisių atneštų tik ne po vienerių metų. Ir dar norėčiau paminėti korupcijos problemą. Pranešime apie tai taip pat kalbama. Uh, trečiosiose šalise, kai kur tas korupcijos lygis toks didelis, kad žmonės emigruoja. Ir tas korupcijos lygis trukdo tom šalims e, vystytis. Pranešime kalbama ir apie e, valstybių narių egoizmą, bet aš norėčiau, kad tai būtų labiau pabrėžti ir taip pat reikėtų minėti susitarimus ir su trečiosiomis šalimis. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie trečiųjų šalių sienų valdymo mechanizmą. Vis dėlto tai yra gana pavojingas mechanizmas. Ir dar e, nepamirškime ir žmogaus teisų problemos, kuri dabar beje iškilo ir bendradarbiaujant su Turkija. Tiek iš mano pusės ačiū. Uh, Mr. Epitideus, please. Toliau panas Epipidėjus, prašom. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εάν θελήσουμε να εξετάσουμε την... Ačiū, pirmininkė. Jeigu mes šį pranešimą laikytumėm literatūriniu kūriniu, tai ko gero galėtumėm jį įvertinti e, dešimčia balų iš dešimties. Na, bet jeigu mes bandome iš tikrųjų išspręsti kylančias problemas, Tai sakyčiau, kad šis pranešimas yra tarsi pageidavimų sąrašas. Aš čia nesišaipau, nejokauju, bandau laikytis pragmatiško požiūrio. Europos Sąjunga anksčiau turėjo atvėrusi sienas, dabar atliekama griežtesnė kontrolė bet e, padėtis vis dar nekontroliuojama. Kaip mes galime sustabdyti migrantų srautus, jeigu mes nebendradarbiaujame su kilmės šalimis, nes būtent iš tų šalių e, migrantai ir e, plūsta. Panegomės apie tai jau kalbėjo, ji minėjo ir Etijopiją, ir Turkiją. Situacija yra tiesiog nekontroliuojama. Yra tūkstančiai nelegalių migrantų, kurie uh, E, gyveno e, džiunglių stovykloje Prancūzija. Graikija e, tapo didžiuliu karštuoju centru, tarsi visa Graikija kaip vienas didžiulis karštasis taškas. Tikriausiai ne vienas iš jūsų esate lankęsis Graikijoje, matėte, kas vyksta. Vyksta muštinės tarp migrantų, moteris prievartaujamos, vaikai visiškai neapsaugoti. Na ir mes vieni negalime su tokia padėtimi susidoroti. Uh, Galbūt reikėtų pagalvoti apie visišką e, migrantų srautų į Europą sustabdymą arba užtikrinti tam tikrą paskirstimo raktą, e, kurio vadovautos visos valstybės narės. Ačiū. Toliau e, kolega Lopes. Okay, seguimos. Ačiū pirmininkė. Mūsų komiteto nariai su susidomėjimu stebi užsienio reikalų komiteto darbą, bet e, vis tik e, dauguma problemų susijusių su migracija yra Libė komiteto kompetencija. E, žinoma, aš nenoriu kalbėti apie pranešimus, kuriuos rengia kiti komitetai. Tiesiog norėčiau pakalbėti apie pagrindinės problemas. Pone Valenciano jau paminėjo, kai kurias iš jų. Eina kalba apie parlamento santykių su taryba. ES nesugeba apginti ES vertybių. E, yra daug trūkumų e, įgyvendant mūsų e, humanitarnės įsipareigojimus. Parlamentas neigiamai įvertino susitarimą su Turkija Ponas Dijas e, Demera pavadino tai ES Turkijos deklaracija. Per pereitą plenarinę sesiją girdėjome žmonės sakant, kad tas sandoris sustarimas yra teigiamas. Geras, kad žmonės gražinami prie Turkijos sienos, bet ką tai reiškia, ta tragedija dabar tiesiog pasislinko kitur į šiaurės uh, Afrikos e, viduržėmio pajūrį, kur tūkstančiai žmonių dabar žūsta, jie nukreipti iš Turkijos į Šiaurės Afrikos pakrantę. Taigi problema tiesiog e, nukreipta kitur. E, teisingai buvo sakoma apie teisėtus migracijos kanalus jeigu jų nebus, e, sulauksime naujų tragedijų. Žmonės e, atsidūrę labai sunkioje padėtyje yra pasiruošę rizikuoti savo ir savo šeimų gyvybėmis. Vadinasi, reikia mums galvoti apie vizas, reikia galvoti apie vizų kodeksą, mums reikia nuoseklumo ir darnos mūsų politikoje. Reikia galvoti apie humanitarinių vizų išdavimo problemas, bet taryba blokuoja šį darbą. E, neatsižvelgiama į parlamento kaip teisės, e, kaip įstatymų leidėjo vaidmenį. Dėkui. E, dabar seksiu žodį tiems, kurie jau kalbėjo pereitą kartą, todėl labai trumpai prašyčiau. Taip, labai trumpai. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė pane Hautalė. Iš tikrųjų, šiame pranešime e, daug ideologinių pasisakymų, mažai atsižvelgiama į realią padėtį. Jau buvo sakyta, kad e, tik maždaug vienas procentas ES gyventojų yra pabėgėliai, bet e, padėtis valstybės narysės skiriasi. Pavyzdžiui, mano šalyje, Vokietijoje, 20 procentų gyventojų vienai par kitaip susijęs su migracija turi migrantų šaknis. Kai kur e, tokių žmonių yra 13-14 procentų. Taigi, turint omeny tokią padėtį, negalime kalbėti, kokia yra pageidautina tolimesnė migracija. Reikia atsižvelgti į realią padėtį. Žinome, iš Turkijos arabų e, šalių pavyzdžio, kaip sunku migrantus integruoti. 20-30 žmonių, 20-30 procentų žmonių neturi netgi jokio išsilavinimo, jos be galo sunku integruoti, pavyzdžiui, darbo rinką. Aš tikrai e, pritariu kolegoms, kurie sakė, kad šiame pranešime reikia tinkamai atspindėti, ką iš tikrųjų apie tai mano Europos parlamentas. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> meidän pitäisi muistaa, että tämän... Ponas Vairinen. Pana pirmininkė, reikia neužmiršti, kad šio pranešimo viena iš temų yra e, užsienio. E, E, išorės veiksmų tarnybos vaidmuo e, valdant migrantų srautus. Aš esu šešėlinis pranešėjas e, iš ALDE frakcijos vystamojo bendradarbiavimo komitete. Turiu pasakyti, kad nuorodos ir tai, kas sakoma iš mūsų komiteto požiūrio taško šiame pranešime, man visai tinka. Tačiau, kalbant apie užsienio, reikal, e, užsienio reikalus, tai čia reikia paminėti, kad krizių reikalai, konfliktai yra afeto e, kompetencijos rytis e, konfliktų, konfliktų prevencija, konfliktų sprendimas yra užsienio reikalų komiteto reikalas. Na ir dar vienas dalykas, e, kad už ES e, ribų mes turime siekti geresnio bendradarbiavimo su kaiminėmis šalimis ir su e, pabėgėlių, pabėgėliams padedančiomis e, organizacijomis. E, yra asmenys. E, kurie padeda įvertinti migrantų teisę siekti e, prieglopščio. Prieglopščio Europos Sąjungoje reikės tokie žmonėm, kurie atlieka tą vertinimą, bendradarbiauti ir tokiu būdu užkirsti kelią, e, kelią e, migrantų mirtims. Vieną minutę kolegai, kuris pereitą kartą taip pat pasisakinėjo. Ponas Gerero Salom. E, dėkuoju, pirmininkė, aš išklausiau tai, ką sakė ponas Lūkė. E, tai e, ilgai ne, neužtruksiu. Aš manau, kad reikia labai greitai keisti mūsų naratyvą, kalbant apie migraciją. Ne, migrantų migrantai ir pabėgėliai atsiranda dėl skirtingų priežasčių, mes turime tinkamai tai e, suvokti, migracija yra tarptautinis reiškinys, e, tad jį reikia žiūrėti platesniu mastu. Aš gerbiu tarptautinę teisę, žmogaus teisės, E, tai yra labai svarbu, ponas Dijas Demera e, paminėjo šią temą kaip akivaizdžią, bet taip gal atrodo jam, bet toli gražu ne visiems. E, buvo taip pat sakyta, kad realybė labai dažnai skiriasi nuo, nuo teorijos, bet dėl to ir turime keisti tą realybę. Pone Makavan, e, buvo susirūpinimo, kad e, vystamo bendradarbiavimo e, finansavimas gali būti skiriamas trumpalaikiams migracijos problemams spręsti, nesusitelkiant į ilgalaikės priežastis. Taigi matome vykdomojo bendarbiavimo finansavimą nuk, nuk, nukrypstant migracijos problemams spręsti. Tai iš tikrųjų kelia susirūpinimo. E, dėl e, išorės veiksmų tarnybos e, veiklos, ypač kai kalbam apie susitarimus su kitomis valstybėmis, kai kalbam apie tą migracijos dokumentų paketą. Norėčiau dabar suteikti žodį komisijai, kol dar yra vertėjai. E, taigi e, pradėsime nuo DEFCO generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojo. Dėkui, panė Prinkė, ačiū už galimybę pasakyti šioje diskusijoje. Tai labai svarbi diskusija iš tikrųjų ir labai sudėtinga. Mes ką tik išklausėme keletą kalbėjusių ir suvokėme apie e, kokius sudėtingus dalykus, kalbame apie krizės, konfliktus, kalbame apie kitas priežasis, kurios verčia žmonės e, išvykti iš savo šalies, atvykti į Europą. Todėl e, visų pirma, štai ko norėčiau paprašyti, jeigu norite tinkamai ir adekvačiai svarstyti tuos dalykus, reikia surasti daugiau laiko tam e, per pusvalandį viską apsvarstyti ir prieiti tinkamų išvadų neįmanoma. Tol gražu nebandome kažką veikti, ne, neįtraukiant parlamento. Daugelie sryčių parlamentas turi kontrolės teisę, jūs ką tik paminėjote keletą atvejų, kur e, tokia kontrolė e, privedė prie labai e, naudingos diskusijos, bet bet kuriuo atveju mes esame pasirengę atvykti ir teikti jums ataskaitas iki pat politinio lygmens. E, Ir aišku, jūs galite komisiją ir išorės veiksmų tarnybą kviestis ir e, prašyti paaiškinimų, nes tuos reikalus reikia svarstyti tinkamai. E, dėl kitų dalykų labai trumpai. E, buvo klausima apie partnerystę su trečiosiamis šalimis ir jų įtraukimą. E, E, levaletoje buvo nuspręsta, kad e, kalbant apie Afriką, mes migracijos klausimus spręsime kartu. Ir čia iškyla vadinamosios migracijos partnerystės. Būtent tokios jos ir yra partnerystės. E, mes, aišku, turime kalbėti ir apie žmogaus teisės, ir apie kitus dalykus, bet mums reikia teigiamo naratyvo E, e, pas, pasakoti, pasakoti teigiamą istoriją. E, būtent todėl skiriama daug lėšų, kad galima būtų spręsti tokias priežastis kaip prasta ekonominė situacija, kiti sunkumai. Ir iš tikrųjų mes čia ieškame išeičių Netidėliotinos e, pagalbos Afrikai fondas yra e, steigiamas, mes jums e, esame pasiruošę teikti visą informaciją jums apie tai. Dėl vystomio bendradavimo lėšų skirimo spręsti klausimus, kurie nesusiję su vystomąją pagalbą, tai e, turime pasakyti, kad labai daug dalykų susijusių su migracija yra taip pat susiję ir su vystimusi. Migracija turi būti pozityvus vystomosios e, pagalbos darbo tvarkės elementas. E, ir čia reikia dirbti įvairiais lygiais tame tarpe ir politinių per pastaruosius mėnesius keletas komisijos narių, ministrų, valstybių vadovų keliavo į Afrikos valstybės siekdami užmėgsti partnerystės ir dialogą, kurio anksčiau nebuvo, kitaip sakant, stengiamės sukurti sistemą, kuri būtų suvaldoma ir kuri leis spręsti ir kitus klausimus, tokius kaip žmogaus teisės. E, vidurio rytuose pradedame labiau bendradarbiauti su Turkija ir kitomis šalimis tiek politinių, tiek techninių lygių, nes tai vienintelis būdas kažko pasiekti. E, e, ko mes e, negalime padaryti ir šiame pranešime apie tai nekalbama, yra tai, kas daroma ES viduje, kalbant apie sienas ir taip toliau. Bet tas vietingas klausimas negali būti fragmentuotas, suskirstytas į atskiras E, siauras sritis, e, susijęs tik tai su atskiru e, komitetu. Reikia holistiškai žiūrėti ir investicijų politika, ir visas kitas politikos rytys yra tarpusavėje susijusios. Taigi holistinis požiūris reikalingas, negalime vien tik užsimerkti, uždaryti sienas. Turime elgtis. E, pakankamai agresyviai, todėl komisija ir išorės veiksmų tarnyba per pastarosius keletą metų teikinėja vieną po kito pasiūlymus, todėl galbūt ta, ir yra sunku kitoms institucijoms prisivyti ir palaikyti tą tempą. Mums atrodo, kad mūsų indėlis e, mūsų politikų indėlis gali būti labai rimtas, tame tarpe ir e, visame bendarbiavimo politikos indėlis, kad e, situaciją galėtume suvaldyti geriau. Taip, reikia dar didesnių pastangų, bet e, galimybių bus. Kitais metais įvyks aukščiausio lygio sustikimas su Vakarų Afrikos šalių vadovais. Reikia dirbti konstruktyviai Pažiūrėkime atvirai, vidurio rytų krizė galbūt kažkada bus uh, išspręsta, bet uh, uh, gyventojų skaičiaus didėjimas tikrai nesustos per ateinančius 30 metų ar daugiau. Esame pasiruošę dirbti su parlamentu, teikti visą informaciją, kurios jums norėtųsi apie savo veiklą. Pone Pino iš išorės veiksmų tarnybos, prašau. Labas vakaras, ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Rudišauzer ir dar akcentuoti kelis dalykus, kurie yra labai svarbus išorės veiksmų tarnybai šiose diskusijose. Kaip akcentuojame pranešime, Judumas yra realybė, realus reiškinys ir turime su tuo susitvarkyti kartu. Akivaizdu, kad nepriklausomai nuo trumpalaikių iššūkių, su kuriais susidurėme, tvarkydamėsi su srautais, akivaizdu, ilgalaikė reakcija irgi reikalinga ir ta reakcija turi būti aiškiai įtvirtinta ES užsienio politikoje. Ir kaip sakė ankstesni kalbėtojai, mums išės veiksmų tarnybai yra labai svarbu tai, kad nauja naujas partnerystės požiūris, naujas, nauja partnerystės sistema, kurią pradėjome su Pietų Afrikos valstybėmis ir kitomis šalimis būtų įtraukta į užsienio politiką. Nėra vien tik tai migracijos, tai nėra vien tik tai migracijos kontekstas. Svarbu ir tie platesni santykiai, kuriuos norime užmėgsti su ir plėtoti su šalimis partnerėmis įvairiose pasaulio vietose. Yra keli svarbus elementai Pirmiausia, reikia akcentuoti darbinį metodą ir artimą bendradarbiavimą tarp institucijų ir valstybių narių. Abipusiai sustiprinti darbinį metodą ir, kaip ir Denshauser minėjo, tai yra beprecedentinis dialogas, kuris vyksta su penkiomis prioritetinėmis šalimis, kur ES institucijos komisarai vyriausybių valstybių vadovai, valstybių narių institucijos įsitraukia į susitikimus su šalimis partnerėmis, aptarė migracijos klausimus ir aptarė juos platesnėme užsienio politikos kontekste. Kitas dalykas, reikia suprasti, kad tai nėra trumpalaikis procesas, skubių sprendimų nerasime, reikalingas, reikalinga ilgalaikė partnerystė ir tai turėtų būti išsami, holistinė partnerystė ir požiūris, nes mobilumas, migracija, teisinė migracija, kova su nelegalia migracija, tarptautinės apsaugos prieglopšio klausimai, migracija, vystomasis bendradarbiavimas, tai yra labai aktualūs dalykai ir visą tai reikia nušviesti platesnėme kontekste. Trečiasis dalykas - labai svarbus politinis trečių šalių noras bendradarbiauti. Mes nieko neprimetame trečiosiom šalims ir, kaip matote, pirmoje pažangos ataskaitoje, kuri buvo paskelbta praeitą mėnesį, tas požiūris susilaukė susidomėjimo šalyse partnerėse ir mes matome, kad į tai yra reaguojama. Ir galiausiai norėčiau paaiškinti štai ką tas kompaktas, tas e, dokumentų rinkinys nėra teisiškai saistantis, tai yra e, abipusis politinis įsipareigojimas iš ES ir šalių partnerių pusės. Tai yra toksai doras procesas ir dar norėčiau pabrėžti, kad kalba neina vien tik tai apie sugražinimus, bendradarbiavimą šalėmis partnerėmis nebus vaisingas, jeigu kalbėsime tik tai apie sugražinimus. Tai būt, turi būti holistinis ir išsamus procesas. Ir dar vienas dalykas, kuris, mano manimu, yra labai svarbus, tai yra migracijos viršūnių susitikimo testiniai veiksmai. Dabar turime New Yorko deklaraciją dėl migrantų ir pabėgėlių. 193 šalys, kilmės tranzito ir tikslo šalys kartu pasirašė abipusius įsipareigojimus mums partnerystės. Ta sistema yra galimybė tai gyvendyti dvišalių pagrindų įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kuriuos prisėmėme kartu su šalėmis partnerėmis. Tai yra labai svarbus atspirties taškas ir uh, reikalingas ir globalus požiūris, nes tai yra vienintelė įmanoma galimybė. Ačiū dabar bendra pranešėjai. Mes, aišku, grįšime prie to dar po trijų savaičių. Ar dar norite kažką pridurti, ar galime palaukti diskusijų dėl pakeitimų? Po minutę galbūt kiekvienam pranešėjų. Ponas Diezdemerą, ačiū. Pirmininkė, labai trumpai. Aš tikrai labai Vertinu visas kolegų pastabas, 14 kalbėtojų, 12 iš jų kolegos. Ir tris trumpos pastabos dėl Libė komiteto dalyvavimo. Libė komitetas įtrauktas į pranešimo, į pranešimo rengimą. Pone Veržė rengs nuomonę Libė komiteto vardu. Antras svarbus dalykas. Tai yra reakcija tai, ką sakė išorės veiksmų tarnybos atstovė. Jūs e, prieštaraujate pati savo, jūs sakote, kad esate atviri tam, kad parlamentas būtų įtrauktas, bet po to sakote, kad nėra teisinio pagrindo parlamentui dalyvauti. Atsiprašau, manau, kad yra. Ir mes minime tą teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas egzistuoja, nes jeigu jo nebūtų, tai mes net nerenktumėme šio pranešimo. Galėčiau nurodyti, koks tai yra teisinis pagrindas. ES sutartis, ES veikimo sutartis 208-216 straipsniai. Ir 3, 6 ir 12 antroje sutartyje. Ir Europos tarybos išvados, taip pat gruodžio 12 dienos išvados, galite ir jas paskaityti. Toliau biudžeto komitetas, užsienio reikalų komiteto uh, bendras, po, bendras pranešimas, taip pat afeto pranešimas, vysto, vyst, vystimosi komiteto pranešimas, biudžeto komiteto pranešimas. Nenoriu vardyti daugiau tų dokumentų, bet aš labai norėčiau, kad būtų akcentuojamas Europos parlamento vaidmuo. Jis yra būtinas ir, reikalinga, ir reikalingas ir nesutinku, kad nėra tam reikiamo teisinio pagrindo. Pone Valero, aš tą patį, Valenciano, norėčiau tą patį pasakyti išrės veiksmų tarnybos atstovė. Ar jūs tikrai manote, kad nėra teisinio pagrindo? Tai, kad jūs pritarėte tiems susitarimams, jūs lyg ir bandote išvengti mūsų vaidmens, dėrėdamėsi dėl tų susitarimų. Geriausia tuos susitarimus būtų galima tvirtinti skaidriai. Mes nenorime tokios situacijos, kai pabėgėliai migrantai atvyksta į Europą. Ir geriausia tą padary... padaryti bendradarbiaujant su kai kuriomis šalimis, kai kurių šalių vyriausybėmis. Aišku, net galbūt nebūtinai yra ir minimalus žmogaus teisų standartai, bet dėl to kyla problemų, tačiau parlamentas kritikuoja tam tikras šalis su kuriomis deramasi. Tai čia reikia nuoseklumo. Mes norime, jeigu norime stabdyti migracijos, migraciją apskritai, tai aišku, vis tiek yra žmonių, kurie gali atvykti į Europos Sąjungą. Liktai sakoma, kad jeigu nėra bado ar panašiai, tai ne, nereikalinga niekur uh, bėgti, bet mes turime laikyti savo vertybių ir tam tikrais atvejais mes tikrai e, paminame tas vertybės, jų nesilaikome ir pasirašome sutartį su tomis šalimis, kuriomis negalime pasirašyti susitarimų, nesvarbu, ar yra tas teisinis pagrindas ar ne, bet problema tai yra politinė, mes esame piliečių atstovai ir daug Europos piliečių nepritarė daugeliu dalykų, ką mes darome, pavyzdžiui, susitarimas su Afganistanu. Tai yra gėda, ir aš nesu vienintelė, kuri taip manau. Aš žinau, kad viskas yra labai sudėtinga, žinau, kad yra sunku, bet būkite atsargus, nes mes primame sprendimus, kurie labai yra nutolę nuo mūsų įsipareigojimų ir prievolių. Mes kaip nariai turime prievolę ginti Europos vertybės ir tos vertybės yra priežasis, kodėl egzistuoja ES, jūs turite gerbti parlamento narių teisės, mes turime būti įtraukiami kur kas tiesiogiau, tiesiog, ties, turime būti traukiami tiesiogiai ir panašiai. Ir mūsų tie įgaliojimai yra paminami ir išorės veiksmų tarnybos ir tarybos. Ir mes turime ištaisyti tuos neteisingus sprendimus. Toks yra mūsų darbas. Ponas Milanmon, dėkoju už labai įdomias diskusijas. Jos tikrai labai naudingos mūsų bendra pranešėjams. Aš suprantu, kad kitas susitikimas numatytas spalio 28-29 dienomis, būtent aptarsime toliau e, tą pranešimą ir dėkoja pirmininkas ir tėvas. Ačiū.